Kolegos, pradėsime mūsų posėdį. Ir labai džiaugiuosi galėdama pasisveikinti čia su ponu Myly. Džiaugiuosi tuo, kad pratestas jūsų mandatas nuo rugsėjo pirmosios jūs tampate Europos jūrų saugumo agentūros generaliniu direktoriumi. E, jūs, e, kaip žinau, sėkmingai bendradarbiaujate su mano komitetu ir pristatėte darbų, savo agentūros darbų programą mūsų sausio mėnesio posėdėje. Uh, Ir dabar esame vėlgi pasirengę klausytis jūsų, jūs pristatysite ateities viziją, nes tapote e, žymiosios agentūros vadovu. Pone Mily, žodis jums pristatyti ateities e, gairias, o paskui e, bus galimybė padiskutuoti įvairiais klausimais su čia dalyvaujančiais komiteto nariais. Prašau. Gal e, naudokite kitą mikrofoną. Pone pirmininkė, ačiū. Gerbiami nariai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man malonu būti čia ir padėkoti Jums už galimybę pristatyti Jums agentūros veiklą E, nes mano įgaliojimai buvo išplėsti ir aš tapau agentūros vykdomuoju direktoriumi. Parlamento parama agentūros darbui ir, ir jos darbuotojams tikrai mums yra nepaprastai svarbi. Kai atėjau į šį komitetą sausio mėnesį, pristačiau jums šią skaidrę, kur buvo pristatyti 2017 prioritetai ir iššūkiai nelabai daug kas pasikeitė. Kalbu apie e, įgaliojim, e, įgaliojimus dėl pakrančio apsaugos tarnybos priežiūros. Įgaliojimai čia nepasikeitė. Mes šiuo metu renkame e, darbuotojus, specialistus su, su reikalinga patirtimi. Taip pat atitinkamai koreguojame mūsų veiklą. Neseniai e, įvykusi migracijos krizė paskatino imtis teisė kūrinės veiklos bei daugiau dėmesio skirti pakrančio apsaugos e, tarnybai. E, mūsų agentūros mandatas e, įgaliojimai e, šio klausimu pristatyti, kaip matote, šioje skaidrėje. E, Daugiau nei 300 e, civilinių ir patrančio apsaugos e, institucijų tiesiogiai dalyvauja šiame darbe, o EMSA teikia jiems gairias ir pagalbą kasdienėje veikloje. Atsižvelgdamas į tai, noriu ypač padėkoti Europos parlamentui už tai, kad pasiūlė ir paremė eksperimentinį projektą skirtą Europos pakrančio apsaugos e, E, tarnybos funkcijos kūrimui. E, projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2016 sausį ir buvo užbaigta Barcelona ir buvo užbaigtas birželio mėnesį. Užbaigiant projektą dalyvavo ir parlamento atstovai. Šis projektas leido išbandyti bendradarbiavimo mechanizmą, kurį siūlo komisija e, pagal Europos pasienio pasiūlymų rinkinį. Projekto tikslas buvo atkreipti dėmesį į Frontex, EMSOS ir ESOS veiklą ir atkreipti suinteresuotų grupių dėmesį bei suderinti techninius aspektus, rūpin, e, rūpinantis pakrančių apsaugos e, už, e, tarnybų užduotimis. Dabar šį projektą nagrinėja trys komitetai - TRAN, LYBE E, numatyta, kad e, planas bus pabaigtas renkti lapkričio mėnesį. Šis planas bus labai svarbus, patvirtinant uh, oficialų agentūrų bendradarbiavimą ateityje. Agentūros dalyvaujančios šiame darbe sukūrė veiksmingą mechanizmą, kad galėtų išnaudoti bendrą savo veiklos energiją, siekdamos uh, naudos nacionalinių ir europinių institucijų vardu. Trijų agentūrų darbo, darbo programa e, bus bendras tekstas, e, kuriame bus aptartos pakrančių apsaugos e, funkcijos. E, pavyzdžiui, dabar e, Viduržėme jūros regione vienas iš e, laivų, naftos gavybos laivų atlieka jam patikėtas funkcijas šioje sistemoje. Mes kūrėme ir naujas funkcijas, naujas užduotis, kuriame greitojo reagavimo galimybę, užtikrinant sienų apsaugą jūroje, paiešką ir gelbėjimą, kontroliuojant taršą, užtikrinant įstatymų įgyvendinimą, taip pat dirbant mokesčių srityje. Tai vykstanti veikla, tai naujas veiklos modelis, kuriame dalyvauja civilinės institucijos ir kitos priežiūros institucijos dabar, kuomet teisėkuros institucijos rengia teisės aktus dėl nepilotuojamų skraidančių objektų. Ir mm, sprendžiame e, mm, klausimą, kaip nedidelį orlaivį aprūpinti daugybę e, daviklių. Tai bus nova, novatoriška paslauga, kaip buvo galima įsitikinti per e, jo tos paslaugos pristatymą praėjusiu metu. E, šių metų e, birželio mėnesį Barcelonoje. Čia to stimulate the cooperation between three agencies to work better in the field of Coast Guard. This is a new initiative, which I think is very important, and one of our tasks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 Sí. ¿A la Mac, a la Mac de control? ¿A la Mac? Eh, sí, ya tenemos el vídeo de nuevo refrescado. And the third one is uh, oil response uh, demo. O trečiasis atvejis tai e, naftos išsiliejimo e, operacija. Taip pat matote, kaip gelbėjami atviroje jūroje atsidūrę žmonės, už borto atsidūrę žmonės. Then, uh, lastly, uh, o čia žvejybos uh, kontrolė ir stebėsena. Aquí lo malo que tenemos nosotros es que podemos dar las coordenadas, pero solamente. This is only to demonstrate what kind of information. Norime pademonstruoti, kokie informacijos srautai mus pasiekia iš duomenų bazių, kurias e, tiekia dronai. Okay, then we can continue with the, with the slides and uh, we go to the. Toliau. Šioje skaidrėje matote pristatytą mūsų TETIS sistemą. Agentūra e, siūlo institucijoms galimybę užtikrinti inspekcijas, inspektavimą visoje Europoje, e, transporto vežimo sistemos inspekcijas. E, buvo, e, pernai buvo e, įvykdyta 600 patikrų įvairiuose uostuose. Tai galimybė prisidėti prie ES teisės aktų įgyvendinimo, įgyvendinant e, sieros ir e, uostų prieimimo įrangos direktyvą. Be to, prieš penkias savaitės, e, rūpiučio 7-ąją, agentūra pradėjo naudoti TETIS MRV sistemą, e, paprašius e, už klimato klausimus atsakingam direktoratui. Ši sistema leis įmonėms kurios uh, turi arba kontroliuoja didelių laivų, uh, gauti visą informaciją apie laivų taršą įplaukiant į didelius uostus. Taip uh, bus galima geriau gyvendinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų uh, mažinimo priemonės ir kaupti kasmet e, e, atnaujinamus duomenys. TETIS MRV sistema dirbs su akredituotomis patikros institucijomis ir renks e, ataskaitas apie išmetalus bei kitus dokumentus, kuriuos teiks komisijos. Tie duomenys bus prieinami u, u, uosta vėliavos in, vėliavos uosto institucijoms. Ir apibendrintus duomenis komisija skelbs kasmet, ten bus informacija apie CO2 išmetalus bei e, energijos našumo rodikliai. Pirmą kartą į šią sistemą duomenys galės teikti ir pramonės, ats, pramonės subjektai. Toliau Pabėgėlių klausimas vis dar išlieka aktualija ir pasaulyje, ir Europoje. Po kelių savaičių MSA surenks e, trečiąjį, e, ap, trečiąją diskusiją e, su ekspertais, kuri vyks Norvegijoje. Tai bus galimybė ekspertams pasikeisti e, nuomonėmis pažangosios praktikos pavyzdžiais ir aptarti pabėgėlių atvyk... situaciją pabėgėlių atvykimo vietose. E, Visi kartu, taip pat ir eh, susijusių sektorių atstovai dalyvaus e, mm, nelaimės e, pratybose, kur bus e, įgyvendamas nelaimės scenarius. Pasiremsime ankstesniuose dviejose, ankstesniuose, ankstesniuose dviejose pratybose jau sukaupta informacija ir patirtimi. E, Toliau, kalbant apie Europos jūrų transporto erdvės e, be barjerų kūrimą, čia agentūra draugės su komisija gyvendina eksperimentinį projektą, kuriame dalyvauja aštuonios valstybės narės ir pramonės atstovai, e, kur tikrinamos parengtos koncepcijos. EMSA, kuria Europos vieno langelio E, jūrų prototipą ir kaupia e, duomenys apie konkrečių modelių laivus. Deja, tai e, procesas, kuriame žengėme žingsniais, mažais žingsneliais ir procesas trunka ilgai. Tenka reikalauti dvigubo duomenų teikimo, o tai viską lėtina. Reikia nuolatos e, daryti spaudimą, kad pasiektume pažangos čia. Kopernikus jūrų stebėsenos e, paslauga skirta e, užtikrinti geresnę e, jūrų stebėseną ir teikti geresnės paslaugas. Ši paslauga skirta autorizuotiems naudotojams E, jūrų saugos, e, žvejybos kontrolės, e, muitų, muitinėms. Augantis susidomėjimas šią paslaugą atspin, įrodo, kad ši paslauga už jūras atsakingoms institucijoms yra tikrai naudinga. Kopernikus e, paslaugos teikimas numatytas ir po 2020-ųjų ir jūsų parama šiuo klausimu būtų tikrai svarbi, nes išlaikytume susidomėjimą šią sritimį. Agentūra ir toliau vaidina svarbu vaidmenį, e, teikdama pagalbą, e, išvalant jūras nuo e, naftos e, dėmių palei ES jūrų sieną yra e, dislokuoti e, laivai įranga, kuriuos galima pasitelkti per dvi paras prireikus. Taip pat e, galima paprašyti ir kitos paramos. Lyginant su sausio, nuo, nuo sausio mėnesio mes e, sukaupėme e, taršos E, e, valymo įrangos, jos yra, pavyzdžiui, yra Ravenoje, Adrijos jūroje, Italijoje, taip pat yra dar dvi stotis e, Baltijos ir Šiaurės jūrose. EMSA jau subrendo ir už, išplėtojo reikalingų gebėjimų ir susilaukė kit, viso pasaulio dėmesio. Uh, teikiame techninę paramą ir Europos kaiminystės valstybėms ir taip prisidedame užtikrinant geresnį saugumo ir, ap, ir aplinkosaugos lygmenį aplink Europą. Nuolatos sulaukiame delegacijų iš trečiųjų šalių. Jos nori įsigilinti į unikalų Europos modelį aplinkosaugos ir jūrų saugos rytyje, kuris yra paremtas bendradarbiavimu. Jo uh, naudingumą pripažino ir komisija, parengusi nuomonę EMSAI, kurioje rašoma, agentūros e, gebėjimai bei mokymų gebėjimai yra patrauklus visame pasaulyje ir galėtų būti naudingi Europos e, gebėjimų, tolesnėme gebėjimų kūrime įvairiose geografinėse platumose. Galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į agentūros atliktą išorės vertinimą, pakomentuoti šį vertinimą, kuris buvo atliekamas 16-17 metais. Bendras vertinimas yra labai geras. Pripažįstama, kad EMSA prisideda užtikrinant saugesnę jūrų aplinką, bei taip pat užtikrinant didesnius valstybių narių gebėjimus e, užkardyti jūrų taršą ir reaguoti į taršą vykdant veiklą uh, ir siekiant tikslų, kurie atitinka ES poreikius šioje srityje. Ši ataskaita yra paskelbta mūsų svetainėje ir administracinė valdyba, kaip tikimės, patvirtins rekomendacijas kitame posėdėje lapkričio mėnesį. Galbūt bus e, keičiamas E, tik tikintis, kad bus keičiamas pagrindų reglamentas, agentūra ir toliau dirba. Ponios ir ponai, ačiū uždėmesi. Dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Merci beaucoup, monsieur Mili. Ačiū, ponia Mili, už pristatymą. kalbėjote apie įvairius dalykus susijusius ir su aplinkosauga, techninius aspektus ir taip pat kalbėjote apie tarptautinius elementus. Prieš suteikdama žodį koordinatoriams, EPP koordinatoriai Vim van der Kamp, aš norėčiau pasveikinti lankytojų grupę. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Jūs dirbate šioje srityje, taigi aš norėčiau Jūs pasveikinti atvykusius į transporto komitetą. Būtent komiteto pirmininkė Jūs čia dabar sveikina. Euh, euh, Kągi, iškart pradėsime diskusijas, nes jūrų klausimai dabar yra iš tiesų labai aktualūs kalbame apie skaitmeninimą, kalbame apie aplinkosaugą, taip pat reikia pasakyti, kad 80 procentų prekių yra, yra gabenama vandeniu visame pasaulyje, taigi kaip užtikrinti kompetenciją, kokios yra kliūtis kompetencija ir kokių yra geopolitinių iššūkių, kurie darosi vis reikšmingesni. Taigi mes Europoje privalome suvokti, kad tie iššūkiai auga plėtojasi technologijos, dabar turime dronus, o dronai, tarkim, gan greitai gali tapti jau atgyvenusiais, turint omenyje, kad taip greitai plėtojasi technologijos. Taigi dabar žodis EPP koordinatoriui Vim van der Kamp, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP frakcijos vardu aš norėčiau pasveikinti poną Milę. už tai, kad jisai vėl pratesiamas jo terminas, vadovavimo terminas šiai tikrai puikiai agentūrai. Taigi, ponė pirmininkė, kaip matote, aš esu visiškai vienas kolego, kolegos iš Portugalijos, Ispanijos, Graikijos jau išvyko į namus, kad įsitikintų, kaip, kaip EMSA veikia praktikoje. Taigi dėja pasilikau vienas, kad galėčiau čia pasisakyti, jie šves rytoj savo nacionalinę šventę, taigi aš pasistengsiu, kuo galima plačiau pasisakyti ir norėčiau kalbėti apie prieglopšio prašytojus. Na ir kaip agentūra, ar jūs susisiekėte su pabėgėliais prieglobščio prašytojais, ar tai jau yra Frontexas, ar kitos tarnybos, kurios tuo užsijima, ar jūsų laivai kaip nors į tai yra įtraukti, nes popieriuje viskas atrodytų labai paprasta tuos darbus paskirstyti, bet panašu, kad juk kalbame apie žmonių kančias ir aš norėčiau sužinoti, ką konkrečiai EMSA daro vietoje, kai tokie dalykai vyksta. Taip pat norėčiau paklausti apie jūsų bendradarbiavimą su kitomis tarnybomis, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje, kokie jūsų santykiai su jūrų pajėgomis Maroke ir Libijoje, nes Libija gauna paramos iš ES, ypatingai iš Italijos, kad geriau susitvarkytų su situacija. Mes matome, kad jeigu, tarkim, jūrų jūrų laivyno laivai ir e, daktarai be sienų laivai. plaukioja tuose pačiuose vandenyse, kaip ir nėra aišku, kas už ką yra atsakingi ir kas pasirūpina tais e, pabėgėliais. Toliau kalbant apie aplinkosaugos aspektus, jūs jau minėjote, kad kalbėsime apie įvairius aspektus, pasaulinis vandeninų valdymas ir panašiai. Ir dar vienas konkretus klausimas - ta plasmasė sriuba viduržėmio jūro, jūroje. Mes kalbame apie tokią plasmasės maišalinę ir Atlanto bei Ramėme vandenyje, bet galime matyti kalbėti ir apie Baltijos šiaurės bei viduržėmio jūras. Iš kur daugiausiai išmetama tos plasmasės? Iš laivų? Ar mes čia kalbame apie tokius teršalus, kurie patenka į vandenį iš žemynų. Ponas Mylė, aišku, yra diplomatas, jisai kalba apie bendrą jūrų tą vieną langelį ir tai susilaukia nemažai dėmesio ir tikimasi, kad tie dalykai įsibėgės. Tai yra diplomatinis toks pasisakymas, bet aš manau, kad šalis nėra gerai pasirengusios, netgi mano šalis Niderlandai elgesi gan keistai. Kodėl taip yra? Ar šis produktas nėra pakankamai tikinamas? Ar nacionalinės institucijos, na, įvairios slaptosios tarnybos, muitinės, policija dirba šioje srityje ir atrodytų, kad valstybės narės labai nacionalistinių pažiūrų yra, bet Europos jūrų vienas bendras langelis, juk tiek daug apie tai buvo kalbama ir šį rytą mes apie tai kalbėjome ir panašu, kad tas projektas kažkaip neįsibėgėja. Kopernikus programa. Taip suprantu, ką jūs apie ją pasakojote. Jūs teigiate, kad kartais ES yra populiaresnė už ES ribų nei viduje. Jeigu pažvelgtumėme į ryšius su Filipinais ir kitomis šalėmis už ES ribų, tai tai šiek tiek nuvilia, bet Aš manau, kad reikia nepasiduoti, nes tai yra tam tikras eksportuojamas produktas iš ES, kuriuo mes turėtumėme didžiuotis. Dėkoju. Ačiū, ponė Vim van der Kamp. Dabar žodis poniai Maisner, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai Alde frakcijos vardu padėkoti už šią prezentaciją. Tikrai labai gaila, kad salė tokia pustuštė. Uh, Man atrodo, tai, ką Jūs papasakojate, buvo išties be galo įdomu. Be abejo, aš irgi turiu klausimų, pasistengsiu nesteriauti to paties kaip ir e, VIM. Manau, kad iš esmės mes labai panašiai e, vertiname įvairius dalykus, kuriuos Jūs paminėjote. Dėl e, pasienio pareigūno aš nieko neklausiu, pasiteiriausiu dėl dronų. Jūs sakėte, kad dronai naudojami dar labai neilgai ir mums Man norėtųsi sužinoti, ar jau turite kažkokiu tai apčiopiamų rezultatų susijusių su stebėsena dronų pagalba. Ir ar tie dronai siunčiami valstybių narių nurodymų ir jeigu taip, ar valstybės narės prisideda ir finansiškai, ar jūs patys visi turit, viską turite apmokėti, nes dronų panaudojimas vis dėlto irgi kainuoja. Toliau dėl T3 ir laivų inspekcijos. Ar tikrai viskas vyksta tik nuo šių metų rūpiučio pirmos dienos, ar jau seniau? Jūs sakėte, kad ir kalbama ir apie oro, atsiprašau, uosto paslaugų e, direktyvą ir laisvasias zonas. Aš žinau, kad Baltijos jūroje um, siera užteršti vandenis yra tiesiog išleidžiami į jūrą, į Baltijos jūrą, o ne krante. Ar EMSA gali matyti tokius siera užterštus vandenis iš viršaus ar ne? Ar tokia neteisėta veikla irgi gali būti pastebėta? Uh, Dabar dėl to bendro langelio, single window. Mane šis klausimas irgi tikrai labai domina. Uostai tai turėtų įgyvendinti, žengdami žingsnį po žingsnio. Jūs paminėjote ir dvigubą ataskaitų teikimo procesą, kuris yra svarbus laivų transporto srityje. Ar taip atsirado dėl ES teisės akto, ar dėl kažko kito, kaip būtų galima pagerinti padėtį Nes dabar, jeigu yra dvigubas ataskaitų teikimo procesas, tai yra tam tikra kliūtis, ją reikėtų šalinti. Na ir paskutinis klausimas yra susijęs su Kopernikus programa ir stebėsena. Mane tai labai domino, nes aš daug gilinuosi į jūrų politiką. Jūs minėjote ir tam tikrą produktų katalogą. Kas tai yra? Gal galite patikslinti, apie kokį produktų katalogą jūs kalbėjote? Ačiū. Ačiū, poniai Maisner. Pone Kilonen. Ačiū. Direktoriau Mili už pristatymą. Norėčiau pasveikinti Jūs Suomės delegacijos vartu dėl Jūsų perinkimo, taigi linkiu sėkmės šiame nelengvame darbe. Labai svarbus klausimas, kuris visuomet man iškyla, kai susitinku su operatoriais valstybėse narėse ir kai jie išgirsta apie tai, ką daro EMSA, tai kyla klausimas, kiek yra persidengimo tokiuose srityse paieškos ir panašiai vis, visose tose srityse, kuriuose jūs dirbate EMSOje. Ką daro jūs ir valstybės narės atskirai nesitardamos su jumis ir nežinodamos galbūt kartais, ką daro EMSA. Kartais, man atrodo, kad nėra pakankamai naudojamasi tais ištekliais ir žmonės nelabai gerai žino apie visą tą darbą, kurį atlieka EMSA. Ačiū poniai Kilionin, ponas Keith Taylor. Ačiū. Turiu tris klausimus, ponė Mili. Labai malonu vėl Jūs matyti. Čia neklausimas, aišku, buvo. Taigi pirmasis klausimas būtų štai koks. Gal galėtumėme gauti Jūsų pristatymo kopijas? Kitas klausimas. Nežinau, ar Jūs žinote, kad prieš kelis sekmadienius, prieš kelias savaitės buvo toksiška migla, kuri E, pietinėje, pietinėje Anglijos pakrantėje iš jūros atplaukė. Ir mano keli rinkėjai tuo metu buvo pajūryje, nes buvo išties graži diena. Deja, tas toksiškas, ta toksiška migla užgulė ir jie galiausiai juos teko nugabenti į ligoninės, jiems buvo sudėtinga kvepuoti, jie jaut, jautė šleikštulį ir panašiai, ir juos pykino. Taigi Norėčiau jūsų, ponė Mili, paklausti, ar jūs galėtumėte mums padėti išsiaiškinti, koks yra tos miglos šaltinis, iš kur kilo ta tarša. Ir galiausiai, kas yra už tai atsakingi, kas, kurie asmenys yra atsakingi už tai. Ir trečias mano klausimas, šiek tiek galbūt nesusijęs su tema, bet jūs tikriausiai pastebėjote, kad Britanija panašu yra pasiryžusi išstoti iš ES. Tai kokį poveikį jūs kaip e, vykdomasis direktorius įvertintumėte tam, kai ir jeigu Britanija išstotų iš Europos Sąjungos? Merci, Ačiū, ponė Kiftelė. Iš tiesų tai yra labai įdomus klausimas, nes jis yra aktuolus ne tik kalbant apie jūrų sektorių, bet e, tai yra labai aktualu kalbant e, apie breksitą. Tas breksitas mums irgi yra labai svarbus, nes mes žinome, kad Anglija priklauso jūsų agentūrai ir agentūros narė. Ir žinome, kad išstojus Junkiniai karalystėje, tai turės ir biudžetinių padarinių ir matyt, kad jūs jau dėrėjotės dėl būsimų metų biudžeto. Tai man įdomu būtų sužinoti, ar jūs esate numatę tai, kokiu padariniu breksitas turės biudžeto prasme. Tai būtų pirmas mano klausimas. Kalbant apie kokį poveikį tai turės jūrų prasme, kalbant apie įvairius keltus ir, pana, keltus ir panašiai, kiek tai paveiks e, bendrijos e, reglamentus ir panašiai, kaip jūs esate tai numatę spręsti. Ir dar vienas klausimas, kalbant apie perspektyvas. Jūrų sektorius yra tas sektorius, kuris dar eilę metų bus labai aktuolus tarkim, ar po 20 metų jūs jau planuojate, kaip veiks jūrų sektorius. Mes kalbame apie jūrų magistrales ir panašius dalykus. Ar jūs esate numatę kokį tai scenarių, kaip viskas atrodys po 20 metų? Ir tada keliami ir visi kiti tie aktualūs klausimai, kaip jūs juos ketinate spręsti. Dėkuoju. Thank you, madam. Labai ačiū pirmininkė. Na tikrai nuskambėjo nemažai puikių klausimų. Aš pasistengsiu juos atsakydamas kiek įmanoma geriau. Norėčiau pradėti nuo klausimo apie prieglopščio prašytojus ir pabėgėlius, kurie plūsta iš Šiaurės Afrikos per viduržėmio jūrą. Jie paprastai atvyksta būtent į viduržėmio jūros regioną. Mes prisidame prie šios problemos sprendimo, nes teikiame informaciją Frontexui apie tos žmonės, kurie yra jūroje. Mes tengiamės aptikti mažus laivelius jūroje ir tokią informaciją suteikti tiek Frontex, tiek ir nacionalinėms valstybėms narėms, kuriams tenka atsakomybė reaguoti. EMSA. Ne EMSOS užduotis yra kažkaip reaguoti tas valteles. Mes tokią informaciją tiesiog pasidaliname, ją renkame ir ją daliname su kitais. Paprastai nacionalinės institucijos neturi tokių stebėsenos e, priemonių. Yra nemažai to, tokių atvejų, kai Tikrai e, EMSOS e, e, stebėsenos priemonės labai pasitarnavo nacionalinėms institucijoms. Buvo ir žmonių išgelbėta, aišku, yra ir tokia atveju, kai žmonės paskesta. Bet mes tikrai, kiek manoma, geriau stengiamės panaudoti turimas priemonės. Mes taip pat ketiname naudoti stambesnius dronus. Kol kas tokie stambesni dronai yra naudojami tik kariniais e, tikslais ir viskas labai brangiai kainuoja. Mes dabar deramės su paslaugų teikėjais, bandome sumažinti kainą tam, kad galėtumėm sauliaisti įsigyti daugiau tokių stambių e, e, dronų, kurie pajėgų skristi toliau. Bet kol kas jų dar neturime. Mes glaudžiai bendradarbiaujame ir su EFKA, ir Frontex, keičiamės informaciją su šiomis dviejomis agentūromis. Taip pat bendradarbiaujame ir su nacionalinėmis institucijomis Italijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, kurios yra atsakingos už reagavimą. Šiuo metu yra įgyvendinamas uh, E, projektas Viduržėmio jūroje, už šį projektą atsakingas Italijos laivynas. Mes taip pat padedame įgyventinant šį projektą, teigiami stebėsenos priemonės, taip pat ir Afrikos kyšulio regione įgyvendiname panašų projektą. Mes bendradarbiaujame ir su Šiaurės Afrikos šalimis. Jau ne vienerius metus e, e, bendradarbiaujame su šiomis šalimis e, įgyvendinome SafeMe 3 projektą, dabar pradėjome įgyvendinti SafeMe 4 projektą. Mes padedame nacionaliniams institucijoms Šiaurės Afrikos šalyse gerinti savo pajėgumus, tam, kad jos galėtų vykdyti ir stebėseną, ir aplinkos apsaugą, ir gelbėjimą. Mes darome viską, kad e, Šiaurės Afrikos šal, šalių institucijos galėtų dirbti tokiu pačiu lygmeniu kaip ir ES valstybės narės. Na ir tikrai džiugiuosi, kad projektai ir toliau tęsiami, nes jų rezultatai džiugina. Įvairios šalis nuo Maroko iki Jordanijos e, irgi tokiuose projektuose dalyvauja, nes jie atneša naudos. Kalbant apie konkrečius veiksmus su Šiaurės Afrikos šalimis, tai pasakysiu štai ką. Štai pavyzdžiui, Tunisas. Mes padovanome šiai šaliai įrangą išsiliejusiai naftai surinkti. Uh, Ta įranga kiek pasenusi, bet ji buvo modernizuota ir dabar Tuniso laivai taip pat e, gali reaguoti, jeigu, pavyzdžiui, išsilieja nafta prie Afrikos krantų. Tokie projektai ir toliau gyvendinami, mes palaikome nuolatinius kontaktus ir su tų šalių, kaiminių šalių e, laivynų. Dėl plastiko taršos. Tai yra tikrai didžiulė problema, nes yra vykdoma tarša ne tik iš laivų, bet ir, šaus, ir iš sausumos. Mes tikimės, kad ateityje uh, Šio klausimo galėsime bendradarbiauti ir su valstybių narių institucijomis. Mes turime kažką daryti su tomis atliekomis, su, su ta plastiko tarša, nes pats plastikas iš jūrų nepranyks. Jį būtina rinkti. Taip pat mes, su, mes bendradarbiaujame ir su komisija dėl pasienio apsaugos direktyvos mes sukūrėme Tetris sistemą. Ši sistema yra labai svarbi ataskaitų teikimo srityje. Kiekvienas laivas e, turi teikti informaciją apie tai, e, e, kiek taršalų yra jame, kiek, ir, kiek taršalų iškraunama į krantą. Pramonės sektorija jau imamas įvairių iniciatyvų. E, siekiant išsiaiškinti, kaip būtų galima naikinti tą susikaupusią plastiką jūroje, kuriami vadinamieji plastik įtars aparatai. Uh, Na ir ta mano minėta sistema e, tikrai yra labai veiksminga, ji mažina ir administracinę naštą. Iki 2015 metų valstybės narės e, turėjo įgyvendinti direktyvą dėl bendrojo langelio. Valstybės narės tai ir padarė. Tačiau nepakankamai geri kontaktai palaikomi su kitomis institucijomis. Trūko tokios tetris sistemos. Na ir dabar e, komisijos prašymo mes įvertinome nacionalinės vieno langelio sistemas septyniose, aštuoniose valstybėse narėse. Ataskaitos jau parengtos, įteiktos komisijai. Na ir dabar komisija vertina direktyvą, kaip būtų galima ją pakeisti tam, kad, būtų, kad ją, būtų galima ją būtų galima įgyvendinti sparčiau ir veiksmingiau. Mes glaudžiai bendradarbiaujame ir su privačiu sektoriumi, įgyvendiname ir bandomosius projektus dėl to bendro langelio sistemos. Galvojame, kaip uh, į tą sistemą būtų galima įtraukti ir informaciją apie pervežamus krovinius. Bet turime nepamiršti ir kitų teisės aktų. Pavyzdžiui, muitinių kodekso e, direktyvos. Tos direktyvos reikalavimus reikia įgyvendinti iki 20 metų. Taigi kai kurios valstybės narės to dar nepadarė ir mes negalime valstybių narių to priversti. Manau, kad čia galėtų gal įsikišti ir um, Europos parlamentas. Aš turiu papildomą klausimą. Dėl 2010 metų 65 direktyvos mes jau uh, parengėme savo vertinimą. Žinome, kad ir kapitonai, ir kiti skundžiasi, jog ši direktyva sukelia didžiulę administracinę naštą ir kad padėtis nepagerėjo. Ką būtų galima nuveikti šioje srityje? Jūs galite sukurti ir savo sistemą, bet jeigu sistemos tarpusavį nebus suderintos, tai tik didės administracinė našta. Taip, iš tikrųjų. Mes turime užtikrinti sąsąs tarp įvairių sistemų, turime užtikrinti, kad tos sąsos veiktų tinkamai. Tai yra labai svarbu laivams, nes dabar laivų kapitonai turi tarsi atlikdami dvigubą darbą, įtraukdami informaciją į sistemas. Mes atlikome vertinimą aštuoniose valstybėse narėse. Tos valstybės narės buvo įgyvendinusios ataskaitų teikimo direktyvos reikalavimus, bet visos valstybės narės dirbo kitaip, vadovavosi skirtingais požiūriais. Buvo vadovaujamasi prielaida, kad stambus uostai jau turi savo sistemas ir jų nenori keisti. EMSA negali priversti valstybių narių peržiūrėti savo sistemas. Tai turėtų būti teisinė prievalė ir jeigu nebus atitinkamai peržiūrėta direktyva, tai mūsų rankos surištos. Dabar dėl dronų. Apie tai teiravosi pane Maisner. Mes tikrai daug dirbame šioje srityje, yra įvairūs e, dronų tipai. Mes iki 2020 metų dronams ketiname skirti 65 milijonų eurų. Mes organizavome ir viešuosius konkursus, e, jau mes ieškome ir paslaugų teikėjų. Mums svarbu, kad būtų laikomasi visų reikalavimų. Kaip sakiau, yra įvairių iššūkių. Uh, Šiuo metu dronai yra gana maži. Na, o mes bandome papildyti jau e, turimus e, pajėgumus įvairiomis naujomis technologijomis. Technologijos labai sparčiai kinta. Mes jau dabar kai kurias paslaugas galime teikti yra apie 15 valstybių narių, kurios suinteresuotos gauti dronų paslaugas šalia kitų mūsų teikiamų paslaugų. Kokie iššūkiai kyla valstybėms narėms? Nacionalinės institucijos turi suteikti leidimą dronams skristi, mes to padaryti negalime. Taigi nacionalinės institucijos turi bendradarbiauti uh, su kitomis e, e, institucijomis, e, kurios suteikia leidimus skristi. Na ir čia pirmauja Kroatija. Mes teikiame pilną paslaugų paketą valstybėms narėms. Valstybės narės nieko neturi mokėti už tokią paslaugą, kol kas viskas dar vyksta tik tais bandymo etape, tačiau paslaugos valstybėms narėms nemokamos. Kiti pareiškėjai taip pat mums gali pranešti, kad jie turi aviacijos institucijų leidimus skristi, bet tai bus e, kitas žingsnis. Dabar uostų prieimimo paslaugų direktyva. Jūs e, kalbėjote apie sieros keliamą problemą. Mes e, su savo dronais sieros ore negalime aptikti. Bet jeigu dronas skrenda virš, laido, virš laivo, tai uh, dronas ištyręs laivo išmetamus taršalus e, ore gali nustatyti, kokį kūrą laivas naudoja. Uh, Bet kalbant apie e, sierą užterštų vandenų išleimą į jūrą, tai e, čia jau padėtis sunkesnė. Nacionalinės aplinkos apsaugos institucijos vyksta įvykę vietą, ima mėginius, bet jos e, negali stebėti padėties satelitais. Kol kas tam dar trūksta atitinkamų stebėsenos priemonių. Mm. Nacionalinis vieno langelio e, mechanizmas, kaip sakiau, dvigubas e, duomenų teikimas yra m, mm, ne, nemenka užduotis. Turime daryti spaudimą nacionalinėms institucijoms, kad jos labiau dirbtų bendradarbiautų, kad pasiektume tikslų čia. Kopernikus paslauga. Sakiau jau, kad su e, kitu direktoratu sudarėme sutartį dėl to, kad Kopernikus, Kopernikus programai būtų skirta 40 milijonų iki 2020-ųjų. Su šiais pinigais gausime e, satelitinius vaizdus ir tai papildys mūsų turimą vaizdinę medžiagą, taip pat gausime daugiau optinių vaizdų. Iki šiol esame e, gavę nemažai satelito generuotų vaizdų, kurie yra ne, ne vaizdai, bet tik bet kas kita, o dabar gausime daugiau vaizdinės medžiagos ir tai mums bus, bus naudinga įvairiausiais atvejais. Pone Kiulenen klausė apie mokslinius tyrimus, kurie dubliuojasi. Stengiamės kiek įmanoma informuoti nacionalinės institucijas ir aukštojo mokslo įstaigas, su kuriomis bendradarbiaujame apie tyrimų iniciatyvas ir kuo mes užsiimame. Patį informuojame juos, kad visi, visų mūsų tyrimų rezultatai yra prieinami mūsų svetainėje. Visus rezultatus skelbėme savo svetainėje. Ponas Tayloras klausė, kur rasti mano pasisakymo kopiją, ji bus jums suteikta. Toksiškas rūkas, kuris buvo pakibęs rytinėme E, rytinė Anglijos pakrantėje, aš irgi bandžiau išsiaiškinti, iš kuris e, atsirado. Mes bandome e, panaudoti įrenginius su mm, uoslės funkcija, bet e, to, ne visi renginiai turi šią funkciją. Turime e, kurti, plėtoti kitokius daviklius, nes čia, čia tai yra sudėtinga, dronai yra nedideli, ne, jų, jų svoris yra ribotas. Ateityje, e, atlikdami stebėseną e, per palidovus, galėsime bandyti apriepti daugiau. Brexitas. Labai atidžiai klausėm, klausomės diskusijų vykstančių Briuselyje. Brexito diskusijose mes nedalyvaujame, bet mes norime daugiau informacijos apie Brexitą. Žinoma, mūsų žmonės yra sunerime. Pas mus dirba 16 Britų, jie nežino, koks bus jų likimas. Kalbėjome neoficialiai apie tai su Britais, su, iš jūrų sektoriaus jūrų saugos sektoriaus, jie labai nuliūdė dėl to, nes iš Junktinės karalystės gauname daug informacijos savo stebėsenos šaltiniams, tačiau ateit, ir, ir mes teikiame jiems informacijos, tačiau ateitie dėl to nukentėsime, nes ir mes jiems teikiame informacijos ir jie mums. Ta ateities situacija neigiamai atsilieps jūrų saugumui. Pavyzdžiui, mūsų techninės paramos e, padalinys yra Škotijoje, Berdyno uoste. O į visą įrangą, visi laivai, kuriuos galima panaudoti nelaimės atveju dabar yra, šiuo metu yra Junktinės karalystės nusavybė, žinoma, galėsime su jais dėl to dėrėtis. Junktinių karalių karalystės teritoriniai vandenys yra šalia Europos, galbūt um, galima čia bus kai ką pakeisti ir susitarti. Pone Dėlį taip pat kalbėjo apie Brexitą ir teisės aktus susijusius es direktyvas, pasiekmes Britams. Man atrodo, kad reikės jiems atnaujintis visus savo jūrų teisės aktus nes visos dabar galiojančios direktyvos turės būti atnaujintos ir, ir atnaujintos nacionaliniuose teisės aktuose. Yra ir kitų klausimų susijusių susitarimų e, su, su jūrų sauga apimančių Junktinės karalystės ir ES bendradarbiavimą. Pažvelgus šiek tiek labiau į ateitį, kas bus jūrų sauga. Man atrodo, jūrų transportas suintensyvės ir įveiksime aplinkos saugos iššūkius siejamus su transporto, su jūrų transportu. Bus tokių galimybių. Taip pat vis daugiau kalbame apie E, autonomišką krovinių pervežimą, nuotolinį krovinių pervežimą. Tai ateitis, bet jie artėja, tačiau e, dar reikės laiko, e, reikės, nemažai, reikės išspręsti nemažai klausimų ir tarptautinių mastų. Nacionaliniuose vandenyse viskas vyks svar, sparčiau. Viena Norvegijos įmonių stato laivus su konteineriais tačiau tie naujoviški laivai bus, bus pa, greičiausiai panaudojami nacionalinėse vandenise. Bus galima nuo tuos laivus valdyti per nuotolį. Ar, tai, ar jie atsvesodys per už 20, už 20 metų neaišku, bet tai yra ateitis ir tai kryptis, kurią mes einame. Pane Maisner, vieną Paskutinį klausimą. English, right all... Duosiu angliškai, iškart suprasite. Neatsakyta į vieną klausimą, kurį uždaviau. Kaip su kad Kopernikus proto katalogu, atsiprašau, produktu, produktų katalogu. Kaip su Norvegija? Klausimų, kurį uždavė mano kolega Tayloras. Kaip su Norvegijos pakrantė? Ar teikėte informaciją ir Norvegijai, nors ji nėra ES narė? Um, yeah, thank you, thank you for this, uh... Ačiū už šį papildomą klausimą. Kopernikus katalogas apima visas paslaugas, ten yra išsamus paaiškinimai apie gebėjimus ir užduotis, tai ką mes dabar vykdome, bus naujas rinkinys, bet nenoriu užbėgti jam už akių ir tą katalogą galite rasti mūsų agentūros svetainėje. Norvegija yra laisvos prekybos. E, sutarties šalis, jei taikomos tokios pats, e, tokie pat kriterijai reikalavimai kaip kitoms es valstybėms narėms ir ji gali elgtis mūsų atžvilgiu kaip bet kokia es valstybė narė. Baigiame. Ačiū ponė Mili už tai, kad atsakėte į klausimus ir skirėte laiko konkrečiai paaiškinote su kokiais iššūkiais susiduria jūro saugos agentūra ir kaip supratome, viskas tik prasideda skaitmeninimas. Kalbėjome šį rytą apie autonomiškai vairuojančius automobilius, o dabar išgirdome apie, apie autonomiškus ir e, per nuotolį valdomus laivus. Taip pat kalbėjome apie pabėgėlius. Jūsų agentūra yra labai naudinga, tačiau svarbiausias, taip, kitas labai svarbus klausimas, tai biudžetas. Ir biudžeto klausimai bus ypač aktualūs atimiausio ateityje, nes tai Europos agentūra, ją turėsime finansuoti iš Europos uh, biudžeto. Ačiū Jums už Jūsų bendradarbiavimą, ačiū už tai, kad atėjote į mūsų komitetą. Nenuleiskime rankų. Mes norime ir siekiame, kad gyventume geresnėje planetoje. E, kolegos, mūsų posėdžio darbas baigiamas. Susitiksime vėl e, rugsėjo 25-15 valandą. Jei niekas neprieštarauja, posėdis baigtas. Ačiū visiems.